reikalingus pokyčius jo srityje. Dėkuoju, toliau ponas Kus. Vieną minutę. Honorevole Kus. Ponas Kus. Danke, Herr Präsident. Ačiū, pane pirmininkė, gerbiama ministrė. Kaip prieš 14 metų jūs tapote šeimos reikalų ministrė, Mano žmona ir aš labai apsidžiaugėme, nes žinojame, kad jūs turite septynis vaikus, pati esate iš didelės šeimos, o mes tuomet laukiame savo dešimto vaiko. Mes tikėjomės, kad jūs būsite ta, kuri vykdys gerą šeimos politiką. Deja, taip neįvyko. Dabar jūs savo kalboje kalbėjote apie Europą, kuri bus statoma, kuriama, remiantis graikų filosofiją ir Romos teisę, tačiau aš pasigendu jūsų žodžiuose krikščioniškų vertybių. Be jų tas didžiulis pastatas sugrius. Mano supratimu, tai, ką jūs ketinate bus nauja, pastatyti, bus naujasis Babelio bokštas, kuris sužlugs, nugrius todėl, kad yra statomas ant uolos. Ačiū. Prego, Ponas Jakė, prašome, dėkoju ponė pirmininkė, ponė ministrė. Europos Sąjunga pagal septintą straipsnį pradėjo da, da, Lenkiją žeminančią procedūrą. Da, kai teisėjai pritarė tam, kad žmonių būtų atimta jų nusavybė remiantis 150 metų senumo dokumentais, tai jums yra priimtina. O kai žmonės nori, da, kai žmonės nori daryti įtaką teisingumo sistemai, tai jau yra nepriimtina. Kiekvieną kartą, kai aš prašau, kad man pateiktų bent vieną, ne aštuonis, ne dešimt, bet vieną pavyzdį to, kai Lenkijoje taikomi sprendimai nėra taikomi kitose sritise. Visuomet susilaukiu to paties atsakymo - tylos. Pone ministrė, todėl aš noriu jūsų paklausti, ar jūs ketinate uh, nutraukti šią tikrai uh, labai netinkamą 7 straipsnio procedūrą Lenkijos atžvilgiu? Pone Šuica ponė pirmininkė. Pone van der Leyen, aš norėčiau padėkoti Jums už Jūsų įžanginį pareiškimą ir aš norėčiau dar kartą priminti visiems, kad mes turėjome špicin kandidatą į procesą, kad mes turėjome savo špicin kandidatą, poną Weberį. Deja, da, tie, kas norėjo da, parodyti kitiems, kokie da, svarbus demokratai jie yra, da, sužlugdė tą procesą. Ir mes apgailėstaujame dėl, dėl to, kad buvo atsisakyta špicin kandidato pro, proceso, tačiau džiaugiamės, kad vis dėlto tos politinės jėgos, kuris surinko daugiausia balsų per Europos parlamento rinkimus, kandidatas siūlomas tapti Europos komisijos pirmininku. Dar vienas svarbus dalykas tai yra moteris, moterų teisės. Man tikrai buvo džiugu išgirsti tai, ką Jūs sakėte apie tai, kaip reikėtų elgtis su pusė ES gyventojų. Bet aš taip pat norėčiau sužinoti, ką Jūs manote štai apie ką. Aš žinau, kad Jūs turite puikius santykius su mūsų gynybos ministru. Aš esu iš naujos ES valstybės narės ir nieko negirdėjau apie tai, kokie skirtumai šiuo metu egzistuoja tarp naujų senų valstybių narių, tarp Šengeno zonos narių ir ne Šengeno zonos narių. Tai yra svarbios problemos ir tikiuosi, kad jūs padėsite mano šaliai prisijungti prie Šengeno zonos. Taip pat norėčiau sužinoti, ką jūs galvojate apie ES tolesnę plėtrą, pirmiausia į Vakarų Balkanų šalis. Man taip pat labai patiko tai, ką jūs sakėte apie ekonomiką. Taip, ne žmonės tarnauja mūsų ekonomikai, bet ekonomika turi tarnauti žmonėms. Mes negalime e, išleisti daugiau, nei uždirbame. Pirmiausia, turime surinkti e, lėšas ir po to sąžiningai jas paskirstyti. Aš pritariu tokiai pozicijai. Ir kad ir kaip balsuotų žalieji šiandien, visi suprantame, kad jūsų siūlomas naujasis uh, žalesis susitarimas yra nepaprastai svarbus. Migracija, aš manau, kad čia jūs toliau darysite viską, kad būtų tinkamai įgyvendinami veiksmai skirti Afrikai. Ir ponas Weberis daug kalbėjo apie tai per rinkimų kampaniją ir aš tikiuosi, kad mes ir toliau galėsime plėtoti sėkmingai bendradarbiavimą su Afrikos šalimis, bet kartu galėsime apsaugoti ir mūsų sienas. Taigi dėkoju Jums dar kartą už tai, ką pasakėte ir norėčiau kreiptis į kolegas par, uh, Europos parlamente. Nepamirškime, kas mus vienyje, tai yra taika, klėstėjimas ir integracija. Ar veikia Jūsų mikrofonas? Prašome. Dėkuoju, ponė Pirngė, ponė von der Leyen. Aš norėčiau pasakinti jūs atvykus į Europos žmonių rūmus. Jūs nebuvote špicin kandidatė, e, špicin kandidatė bet jūs esate nominuota tapti Europos komisijos pirmininkė. Ir jūs puikiai suprantate, kad tam, kad jūs galėtumėte tapti Europos komisijos pirmininkė, jums reikia socialistų paramos. Jūs sakėte, kad esate pasiruošusi ginti mums svarbius dalykus, jūs tą sakėte šiandien ir tokią poziciją išdėstėte mums e, e, skirtame laiške. Jūs kalbėjote apie minimalų atlyginimą, apie e, nedarbo draudimą, apie jaunimo ir vaiko garantijas, kurios turi būti taikomos visoje Europos Sąjungoje. Mes taip pat džiaugiamės dėl to, ką jūs pasakėte, dėl lyčių lygybės strategijos. Būtų gerai, jei mes galėtume užtikrinti, kad vyrai ir moteris gautų tokį pat uh, atlyginimą už, pat, uh, už vienodą darbą. Mums reikia lyčių lygybės ateityje. Ir džiaugiamės, kad jūs taip pat žadate mums užtikrinti lyčių lygybę komisijoje. Pone von der Leyen, jeigu jūs tapsite komisijos pirmininkė, mes turėsime susitelkti. Kai jūs teiksite pasiūlymus dėl direktyvų, reglamentų, kai bus tvirtinami biudžetai, skirti tam, kad galima būtų pasiekti užsibrieštų tikslų, mes būsime pasiruošę bendradarbiauti su pirmąją Europos komisijos pirmininkę, ponas Katanė. Ir raginu visus laikytis jums skirtų kalbėjimo laiko. Pone Katainen. Ačiū, ponė pirmininkė, ponė von der Leyen. Jūs uh, Savo programoje daug dėmesio skiriate klimato klausimams. Daug apie tai kalbėjote ir šiandien. Žmonės reikalauja konkrečių veiksmų ir sprendimų šioje srityje. Ir todėl ir aš norėčiau pakalbėti šiandien apie klimatą ir apie miškus. Tie dalykai tai yra tarpusavį susiję. Labai svarbu mums užtikrinti, kad uh, e, Europa Europa neterštų e, oro e, anglimi. Turime atsisakyti iškastinio kūro. E, labai svarbu yra taip pat nepamiršti, kad būtina tinkamai rūpintis miškų gebėjimu absorbuoti anglės dvideginį. Ir man būtų įdomu sužinoti, kaip jūs sieksite užtikrinti, kad mi miškai būtų suvokiami kaip galimybę, o ne problema, kai kalbame mhm, mhm. apie klimato kaitos mažinimą. Pone Kolaja. You, Ačiū, ponė pirmininkė. Pone van der Leyen. Per paskutinės e, konsultacijas su visuomenė dauguma suinteresuotų šalių ir piliečių e, atmetė galimybę atverti direktyvos skirtos e, elektroniniai prekybai atsakomybės režimo e, klausimo atverimą. Kaip žinia, mm, internetinių paslaugų e, tiekėjams būtų taikomos tam tikros griežtesnės sąlygos, būtų privalomai filtruojama informacija ir Per 250 tūkstančių žmonių vien Vokietijoje prieštaravo prieš tą žlugdantį 13 straipsnį, dabar jis yra 17 straipsnis autorių teisų direktyvoje ir buvo prieštaraujama tų filtrų įvedimui. Daugiau nei 5 milijonai žmonių pasirašė peticiją, kur yra didžiausia peticija ES istorijoje. Ir dabar jūsų Europos darbo atvarkėje panašu, kad jūs pritarėte elektroninės prekybos direktyvos e, diskusijų atnaujinimui. E, taip pat manote, kad reikia pagerinti, cituoju, atsakomybės ir saugumo taisyklės. Tad, ponė van der Leyen, norėčiau paklausti, ką turite kalbėdama apie, e, omenyje kalbėdama apie tą pagerinimą. Taip pat norėčiau daugiau išgirsti apie saugaus uosto principą paslaugų teikėjams. Ar tikrai nebus taikomi tie privalomi filtrai? Ačiū. Ponas Bek, vieną minutę prašau. Dėkoju, ponė pirmininkė. Euro zona kartu su Japonija pasižymi žemiausiais augimo e, rodikliais. ES, kuri reikalauja vienbalsiškumo mokesčių klausimuose. Pone ministrė, turėtų būti ta Europa, kuri Europos Sąjungoje, jo sąjungos lygmenį imasi svarbių žingsnių. Tačiau mes daug lėšų išvaistame konsultavimo įmonėms tokioms kaip McKinsey. Tik trečdalis Vokietijos ginkluotojų pajėgų yra veikiančios. Panašu, kad dabar ginkluotosios pajėgos žlunga, konsultavimo įmonės iš to pasipelno, o mūsų mokesčių mokėtojai nukenčia. Panašu, kad jūs ketinate ir Europos Sąjungoje įgyvendinti tą prastą politiką, kurią įgyvendinote Vokietijoje. Ponas Vondra, prašau. Ačiū, ponė pirmininkė, gerbiamas sekretorė. Praėjusią savaitę mūsų frakcijoje posėdėje dalyvavote ir klausiausi jūsų su susidomėjimu, mačiau tam tikrą viltį, tam tikrus pažadus įžvelgiau. Tačiau perskaičiu vakar jūsų išsiųstus laiškus, šiandieną išklausiau jūsų pasisakymą ir jaučiu tokį kylantį nusivylimą. Jūs dėja m, mm, per mažai dėmesio skiriate progresyviai ir žaliai darbo tvarkiai. Ir kalbant apie klimato kaitos uh, politiką, 95 e, procentai žaliųjų frakcijos reikalavimų jūsų atveju buvo atmesti. Man atrodo, kad vietoj to, kad mes pristaikytume prie klimato kaitos, jūs savo atžvilgių tiesiog e, pritarėte tiems nerealistiškiems tikslams iki 30 metų. Ir ta mm, visuomenė be CO2, man atrodo, kol kas sunkiai įmanoma. Tai tarsi uh, prieštaravimas e, visiems tiems įprastiems procesams. Prieš 30 metų Kinijoje visi važinėjo dviračiais, o kiekviena šeima e, Europoje turėjo po m, automobilį. Ir negi manote, kad dar po keliasdešimties metų nutiks taip, kad m, Europoje keletas tų turtingiausių važinės su elektromobiliais, o visi kiti važiuos dviračiais? O Kinijoje, man atrodo, visi važinės automobiliais. Man atrodo, tai atitinka jūsų viziją. Taip, jūs norite, kad Europa konkuruotų su Kinija ateityje, tačiau aš e, nematau tam didelių galimybių. Ponas Šonas Kėlė, dvi minutės. Dėkui, ponė pirmininkė. Norėčiau pasveikinti ponę Van der Leyen ir Labai tikiuosi, kad jai seksis gerai. Man jūsų pasisakymas tikrai patiko, jūs pademonstravote, kad esate talentinga moteris, pasitikinti savimi moteris, e, turite tikrai puikių perspektyvų ir esate pasirengusi dirbti komisijos pirmininkės darbą. Labai tikiuosi, kad šį vakarą jūs palaikys nemažiau kaip šimtas parlamento narių. Žinau, ne mažiau kaip 400 parlamento narių. Taip pat e, man patiko jūsų praktinis požiūris į klimato kaitą ir prašyčiau dar vieno dalyko. Perinant prie mažo CO2 kiekio ekonomikos, labai svarbu užtikrinti, kad niekas neliktų nuo šalyje. Tas perėjimas turi būti užtikrintas, sąžininkas perėjimas turi būti užtikrintas visiems, tiek ir Airijai, tiek ir Lenkijai. Ten dirbantys žmonės, pavyzdžiui, anglikasybos pramonė dirbantys žmonės, turi sus, jiems turi būti suteiktos vienodos sąlygos. Taip pat manau, kad reikėtų įsteigti specialią darbo grupę kurioje būtų komisijos, tarybos, parlamento kandidatuoti asmenys ir ten būtų aptarti konkretus pasiūlymai, kaip tai galėtų funkcionuoti ateityje. Tai padėtų tam procesui. Taip pat džiugiuosi tuo, ką pasakėte apie Brexitą tikrai buvo pateikti labai nuoseklus atsakymai. Ir e, tas e, atsarginis mechanizmas, pasitraukimo e, susitarimas, tikrai svarbus ir konkretus jūsų komentarai. Labai tikiuosi, kad ir ateityje, ponia van der Leyen, remsite Airiją ir panašios paramos sulaukime, pavyzdžiui, iš pono Junkerio pusės. Taip pat noriu pasakyti, kad Jūsų e, lyčių e, lygybės e, pasiūlymai tikrai yra svarbus ir tikiuosi, kad jie bus įgyvendinti. Dėkui. Dėkoju. Ponas Liberatskis, jums viena minutė skiriama. Labai ačiū, ponia pirmininkė. Sasoli, ponia von der Leyen. Lenkijos socialdemokratų vardu turiu pasakyti, kad kiekvieną kartą su jumis susitikus didėja mūsų parama jums, ypač girdint tai, ką jūs kalbėjote. E, tačiau be kompromisų teisėjai tvarko sistemo, sistemoje ir be įsipareigojimų klimato kaitai. Taip mes norime valgyti sveikus produktus, kvėpuoti švariu oru. Ir jūs kalbėjote apie tai, kad tomis išlaidomis reikia dalytis vienodai. Mes pritarėme jums, jūsų idėjoms dėl sanglodos fondo. Maname, kad kiekvienoje valstybėje narėje visi e, piliečiai turėtų gauti vienodą atlyginimą. Rusija, Ukraina, rytų partnerystė taip pat labai svarbios idėjos. Čia gal galima nuveikti daugiau. Ir pagaliau mes matome tą labai didelį disbalansą dalyjantį svarbiomis e, pareigomis. Um, Prancūzija, Niderlandai, Vokietija, o tuo tarpu tos vadinamosios naujosios valstybės narės lieka nuošalėje. Todėl tikimės, kad pusiausvyra bus atstatyta. Ačiū. Kiučiuk, prego, Ačiū, Kiučiuk, vieną minutę. Благодаря, господин председател. Госпожа фон дер Лайен, определено Европейския съюз. Dėkuoju, ponia von der Leyen. Europos Sąjungai reikia keistis. Štai ko nori iš mūsų, mūsų piliečiai. Jie nusintė labai aiškę žinę. Jie aiškiai pasakė, kad jiems patinka ES, bet vis dėlto jie mano, kad reikia ją reformuoti, kad ji būtų veiksmingesnė, kad ji būtų artimesnė piliečių. Ir tai yra labai svarbi žinia. Ir Bet tai nereiškia, kad galime pamiršti apie ES plėtrą. ES išplėtimas į Vakarų Balkanų šalis yra nepaprastai svarbu, nes Nuo šio regiono priklauso mūsų saugumas, tačiau to šalis nėra ES e, narės. Ir jei neturėsime daug užplėrę atsakingo komisijos nario, tuomet vargu ar galime bus tikėtis pažangos šioje srityje. Mes matome, kad šiandien gyvename ES, kurioje vis dar tebe galioja da, skirtingi standartai, nesvarbu, ar kalbėtume apie maisto saugą, ar apie migraciją, apie laisvą judėjimą. Ką jūs padarysite, kad e, tų skirtumų būtų mažiau? Komis, anksčiau, ankstesnė komisija prisėmė labai daug įsipareikojimų, tačiau da, ne visi jie buvo gyvendinti. Be to žinome taip pat, kad reikėtų taip pat ir e, užtikrinti, kad nauja e, finansinė schema būtų taikoma nuo 2021 metų. Dėrybas reikia spartinti. Ponas Kubilius. Darlajan coming from small lithuania i'm very happy to support your candidacy. first of all because. Pone van der Leyen, aš pats esu iš mažos šalies Lietuvos ir e, būtent jūsų dėka, Vokietijos vyriausybės dėka, e, NATO dėka e, turime nuolatinės pajėgas savo šalyje ir dėl to jaučiamės daug saugesni. Taip pat esu įsitikinęs, kad tikrai būsite labai efektingai dirbantį komisijos pirmininkė. Jūs demonstruosite tikrą lyderystę. ES mums yra ne vien tik bendra rinka, ne vien tik e, socialinės gerovės šaltinis, ne tik kažkokia tai bendra priemonė padedanti kovoti su klimato kaita. Tai be abejo, ES turi didžiulę naudą, tačiau visi tie privalumai tampa daug svarbesni, kai nacionaliniu lygmeniu susidurime su e, iššūkiais tokiais kaip e, vidutinės pajamos ar ilgalaikė stagnacija. Be to, ES taip pat yra mūsų geopolitinio saugumo pagrindas. ES tikrai yra e, galinga priemonė ir padeda stiprinti teisės viršinybės principą, ekonomikos augimą Europos žemynę. Šiuo atžvilgiu labai svarbi ES e, plėtros politika. Man atrodo, Lietuva yra labai puikus pavyzdys, kokia galinga ši priemonė. Mes esame dėkingi už ES solidarumą e, nuo pat praėjusio amžiaus dešimtojo dešimtmečio demonstruojama. Ir labai tikiuosi, kad jūs, kaip komisijos pirmininkė, ir toliau demonstruosite ambicingą plėtros e, politikos įgyvendinimą Vakarų Balkanų šalis, Ukrainija, Ukraina, Gruzija, Moldova e, tos šalis nusipelno mūsų solidarumo, mes nusipelname e, taikios kaiminystės savo žemynę. Man atrodo, Gruzijos ar Moldovos E, pavyzdys e, yra susijęs su pozityviais pokyčiais e, buvusiame, buvusiose Sovietų sąjungos šalise. Tad, ponia van der Leyen, jūsų lyderiavimas, manau, turėtų padėti gyveninti tokią ambicingą darbo tvarkę. Linkiu Jums kuo didžiausios sėkmės. Dėkoju, ponas Nika, vieną minutę, prašau. Dėkoju, ponia pirmininkė. Ponia von der Leyen. Džiaugiuosi, kad jūs esate nusiteikusi proeuropietiškai ir pažangiai. Da, ir dėkoju Jums už tą laišką, kurį Jūs da, parašėte mūsų frakciją. Ir kaip socialdemokratų Rumunijos delegacijos vadovas, aš norėčiau Jums pasakyti, kodėl mes Jūs remiame. Todėl, kad mes da, džiaugiamės, kad Jūs norite kovoti su demokra... diskriminacija, ypač e, rytų Europos atžvilgių. Jūs e, esate pasiruošusi plėsti Šengeno erdvę ir e, Rumunijoje šiandien piliečiai negali naudotis tomis teisėmis, kuriomis naudojasi kiti ES piliečiai. Negalime leisti, kad būtų takomi dvigubi standartai. Žemės e, ūkio srityje mes taip pat turime kalbėti ir apie tai, kad rytų Europos ūkininkai gauna mažiau nei pusę. E, e, jiems mokamos išmokos yra per pus mažesnės nei tos, kurio, kurias gauna vakarų Europos šalės. Ir, asmen, ir aš tikiuosi, kad jūs taip pat skirsite pakankamas uh, iš, pakankamus išteklius tam, kad galima būtų užtikrinti pertvarką energetikos e, e, srityje. Reikia padėti šeimoms, kurios susiduria su sunkumais. Ir mes žinome, kad labai dažnai būtent šiuose srityse valstybės narės neskiria pakankamą finansavimą. Dėkuoju, ponia von der Leyen, gerbėjai kolegos. Europai reikia stipresnės ir vieningesnės ūsinio politikos nes e, dėl nepakankamai tvirtos pozicijos šioje srityje mes e, nepriimame svarbių sprendimų kitur. ES turi parodyti ryštą ir tvirtumą ir tikiuosi, kad Europos komisija vadovaus e, pirmininkas ar pirmininkė, kurie turi patirties gynybos srityje ir kurie supranta, kaip reikia dabartinę sistemą tobulinti, bendradarbiaujant, be kita ko ir su NATO. Ursula von der Leyen prisidėjo prie to, kad būtų sustiprinti Europos gynybos pajėgumai, ypač ES rytuose. Be to, svarbu paminėti ir tai, kad ji taps pirmąją Europos komisijos pirmininkę moterimi, kuri vadovaus šiai institucijai. Mes turime ją paremti, todėl kad jis turi patirties gynybos srityje ir todėl kad jie turi labai aiškę viziją dėl to, kaip reikėtų stiprinti ES. Dėkuoju. Toliau, ponia Metsola, pusantros minutės. Berlyno e, siena buvo statoma ilgiau nei e, buvo kuriama ES sėkmė. Taip yra. Europoje labai svarbu e, viltis ir teisingumas, ne biurokratija. Labai svarbu suvienyti žmonės. Ir mes negalime leisti, kad mūsų socialinė ekonomika nebūtų paremta teisingais principais. Tačiau kartais labai sunku tai padaryti. Mes labai nutolę nuo tų tikslų. Mano vaikų karta e, turi, gali tikėtis, kad mes būsime jiems tai, kas buvo mums mūsų tėvai. Negalime leisti, kaip tokie žurnalistai e, bus užpuolami ir nužudyti, kaip tai įvyko prieš kurį laiką. Mes negalime leisti, kad ES pilietybė būtų pardavinėjama kaip prekė. Jei mes negalime rasti tinkamo sprendimo, e, kuris leistų apsaugoti mūsų gamtą, tai vargu ar tai galėsime padaryti vėliau. Turime spręsti egzistencinius klausimus, e, matydami daugiametę perspektyvą. Turime e, tinkamai pagelbėti tiems, kam reikia, turime būti stiprus, silpnųjų atžvilgių. Turime apsaugoti savo vertybės, remdamiesi teisinės valstybės principais. Ir, ponia daktarė von der Leyen, aš e, džiaugiuosi jūsų įsipareigojimais ir tikiuosi, kad jūs busite konstruktyvi partnerė, kuriant ES. Minuto. Dėkuoju, ponas Lerų Turų, prašome, ponia von der Leyen. Jūs nustatėte Europai labai ambicingą tikslą per pusę sumažinti CO2 išmetimus iki 2020 metų. Ir jūs visiškai teisi, da, tai yra gyvybės ar, ar mirties klausimas. Bet tam, kad mes galėtume laimėti šį mūšį, mums reikia pinigų. Taip, mums reikia klimato banko, mums reikia investicijų plano, bet reikia žengti dar toliau. Mums reikia 100 milijardų eurų biudžeto skirto klimatui. Šimtas milijardų kiekvienais metais turi būti skirta tam, kad galima būtų gyvendinti maršalo planą skirtą Afriką ir tam, kad galima būtų padėti visoms šeimoms ir visoms mažos vidutinėms įmonėms Europoje, tam, kad jos galėtų da, išgyventi. Kur galima būtų surasti tas lėšas? Aš manau, kad mums reikia kovoti su da, mokesčių dumpingu. Kai aš buvau uh, vaikas, uh, uh, pelno mokestis Europoje sudarė 40 procentų, o šiandien jis sudaro 20 procentų. Ir uh, Ne, pa, pažiūrėkime, kas vyksta JAV. Nuo Roosevelto iki Trumpo laikų pa, tas mokestis išliko nepakitęs. Vidutiniškai jis sudaro 38 procentus. Mums reikia gal taip pat krei, e, galvoti apie taip, kaip galima būtų e, surasti didesnį biudžetą. Da, ir mes galėtume, da, e, pavyzdžiui, nustatyti 5 procentų mokestį. Ar tai bū, nebūtų per daug, kaip jums atrodo? Ačiū labai, pana Vautman. Ačiū, pane pirmininkė, sveikinu, pane van der Leyen. Jūs šiandien, tiesą pasakius, labai puikiai kalbėjote. Daug kas labai kritiškai jūs vertino, aš taip pat, tačiau man džiugu, kad jūs e, labai energingai pasisakote už tą viziją, e, kurią kurią dalyjamės mes visi. Taip pat labai džiugu, kad jūs ketinate imtis iniciatyvos, e, taip pat e, puiku, kad jūs moteris. Kalbėjote apie kovą prieš e, smurtą šeimoje. Manau, kad kaip tik jūs būsite ta, kuri čia garantuos prožveržį. Kalbant apie prieglopšio politiką, ES ginkluotasias paėgas. Tikrai gal negalima visko numatyti dabar, tačiau jūs tikrai esate ta Amazonė, kuri visas vadeles laiko savo rankose. Aš linkiu jums pačios puikiausios sėkmės ir mes jūs paremsime. Much, Kolega Marašan. Ačiū. Daug kas šiandien e, buvo pasakyta ir aš prisidedu prie tų, kurie sveikina jūs. Jūs e, kalbėjote apie e, klimato kaitą, mes turime čia nuveikti dar daugiau, turime būti efektyvesni, turime apmokestinti CO2, turime išmatuoti tas priemonės, kurias taikome įvairioms politikos rytims. Taip pat turime atsižvelgti į tuos regionus, kuriems tenka didžiausia našta Kalbant apie ekonomiką, jūsų požiūris yra realus, ambicingas. Aš jam pritariu. Antra, jūs kalbėjote apie konvergencijos priemonės. Jų reikia, tačiau aš kvieščiau tą priemonę praplėsti ir ją taikyti ir toms, e, toms šalims, kurios dar nėra ES narės, tačiau ketina kažkada jomis tapti. Manau, kad sprendimų prieimimo procedūroje turime nuveikti dar daugiau. Turime kurti stipresnę ekonomiką, turime stiprinti e, vienybę. Ir pagaliau trečia, būdamas Rumunijos e, deleguotų narių, manau, kad mes turime stiprinti Schengeno e, sistemą. Nuo 2000-ųjų mes bandome prisijungti prie šios sistemos. Aš norėčiau paprašyti paremti Europos parlamento iniciatyvas ir kartu su mumis pasiekti, kad Rumunija ir Bulgarija taptų Šengeno zonos narėmis. Mums tai ypatingai svarbu ir aš labai daug tikiuosi iš ES. Manau, kad tokiu būdu e, sustiprinsime mūsų visų jėgas ir saugumą. Ir pagaliau, ponios ir ponai, Europos parlamentas tai yra labai įvairus, mes visi skirtingi. Ir šiandien išgirdome, kad ši kandidatė atsižvelgia į visų poreikius ir todėl jai linkiu sėkmės. Ačiū. Jo, prego, Carlos, un minuto. Ponas Rindžio, vieną minutę. Pone van der Leyen, Europos parlamentas atstovauja piliečiams kaip tiesiogiai išrinkta institucija. Jūs e, kalbėjote apie progresyvę ES ateities darbo atvarkę. Mes e, daug apie tai kalbėjome, tačiau gal kažkas abejoja jūsų ryštu dirbti ir toliau. Mes, kaip Portugalijos socialistai, turime daug įsipareigojimų savo rinkėjų atžvilgių, tačiau šiandien jūs kalbėjote tikrai įsitikinusi, užsidegusi. Ir buvo pasakyta, kad reikėtų naujo etapo, reikėtų konkrečių priemonių. Mano klausimai ir susijęs su tuo konkretumu. Ko galime tikėtis iš būsimos daugiametės finansinės programos, kuria bus siekiama e, didinti sanglodą ir numatyti naujas konvergencijos priemonės? Eurozona. Europos biudžetas turi būti stiprus, pakankamas, atremti sisteminės grėsmės. Kaip jūs įsivaizduojate, kaip realiai atrodys daugiametės finansinės programos įgyvendinimas? Kaip jūs ketinate pasiekti, kad ES piliečiai būtų glaudžiau įtraukti į ES projektą? Pone Entelt. Ačiū, pirmininkė, ponia van der Leyen. Aš visiškai nebejoju jūsų kompetencijomis, aš čia viduryje mojojau. Stalės viduryje raudonas taškelis tai aš. Taigi visai nebejoju jūsų kompetencija, tačiau iškyla klausimas e, ne tai, ar jūs tinkamas žmogus, tačiau ar jūs tinkamas žmogus šioms pareigoms. Uh, Jūsų pasiūlymas susijęs e, su e, teisės viršenybės priemonėmis yra nepakankamas. Tiesą pasakius, tai yra pono Timermanso pasiūlymas pateiktas e, prieš savaitę ir aš matau čia daug tų pačių atgarsių. Antra, kaip jūs ketinate kovoti su rasizmu ir ksenofobija, e, kurie tampa labai gajus ES? Ir dar vienas dalykas, manęs nelabai įtikino jūsų politiniai sprendimai. Kaip bus jie įgyvendinami? Mes dažnai uh, susitarėme dėl tokių taisyklių, kurių sunkus įgyvendinti. Dieselgeitas, Facebooko istorija, pinigų plovimas, teisinės valstybės principų, pagrindinių teisių pažeidimas Lenkijoje ir visur kitur. Taigi, man pats svarbiausias klausimas yra šis. Jūs esate valstybių narių kandidatė. Ar kaip kiti komisijos nariai ketinate būti švelniu šunyčiu, kaip buvo buvusieji, ar būsite drasus pitbulis kovojantis už savo siekius? Pone Etstadler. Ačiū, pane pirmininkė. Pane van der Leyen, šiandien istorinis metas Mes kalbame apie būsimus penkerius metus. Rinkėjų aktyvumas parodė, kad pilietės ir piliečiai e, dar labiau tiki ES nei anksčiau. Jie tikisi sprendimų, jie tikisi garantijų geroviai, laisviai, saugumui. Ir pagaliau sukurti tokią ES, kuri gina, kaip Austrai nuolat pabrėžė, ES yra labai stipri jėga ir mes norime dalyvauti visose procesuose. Aišku, paskirimo kandidatų procedūrą galima kritikuoti. Gal nuo to nukenčia ir pasitikėjimas Europa. Tačiau mes turime kaip galima greičiau atkurti mūsų piliečių pasitikėjimą Europą. Mums reikalinga veiksni Europa būtina atsisakyti bet kokių trūkumų. Ir aš noriu pacituoti jūs. Jūs kalbėte apie tai, kad pagrindinio kandidato, špicen kandidato sistemą e, reikėtų reguliuoti teisės aktais. Aš labai tikiuosi, kad taip ir įvyks. Ir tuomet ES sprendimai bus skaidresni. Mums reikia e, Europos ir aiškios lyderystės Europoje, tačiau reikalingos ir asmenybės pasirengusios aktyviai dirbti, kad būtų įgyvendinta tai, kas įsipareigota. Jūs e, mane ne šiandien įtikinote, tačiau aš tikiuosi, kad daugelis kolegų patikėjo jumis būtent šiandien. Todėl aš manau, kad jūs lauksite didelės paramos ir aš manau, kad jūs kalbate apie teisingus dalykus. Ir ne paskutinis dalykas yra smurtas prieš moteris. Manau, kad šios temos bus plėtojamos ateityje ir mes remsime jūs šiame kelyje. Ego, minuto, rispet... Dėkoju, ponas Šyderis. Vieną minutę. Labai ačiū, ponė pirmininkė, gerbiama ponia van der Leyen. Net jei labai kritiškai vertinau jūsų kandidatūrą, vis dėlto turiu pripažinti, kad šiandien jūs kalbėjote apie labai svarbius dalykus. E, nepaisant to turinio, e, taip nuoširdžiai, mes jau daug girdėjome labai skambių žodžių, tačiau galiausiai e, svarbios priemonės kova prieš mokestinį sukčiavimą, priemonės kovoje prieš klimato kaitą, socialinis ramstis, kuris galimai pagaliau taps tikrovę. Kaip tik čia ir slypi didžioji problema. Europa dažniausiai sužlunga įgyvendinimo fazėje. Daugelie valstybių narių vyriausybėse sėdi Europos liaudės partijos šeimos atstovai. Ir galiausiai nemažiau svarbus dalykas, kalbant apie teisinės valstybės principus, man ypatingai svarbu, kad mes ne tik kalbėtume, tačiau ir užtikrintume. Ir kad jūs užtikrintumėte tapusi komisijos pirmininkę, kad Europa būtų apsaugota ir nesukluptų prieš tokius kaip Orbanas ir Salvinis. Dėkuoju toliau, ponas Görins. Vieną minutę. Dėkuoju, ponė Prinkė, ponė van der Leyen. Kai aš galvoju apie iššūkius, kurie mūs, da, su kuriais turime susitvarkyti, da, mane apima nerimas, bet kai aš matau, kaip mes, kaip mes ruošiame su jais tvarkytis, aš nusiraminu. Mes matome, kad daugia šališkumo pasaulyje po Obamos vis mažėjo. Kas galėtų užimti jo vietą? Europa. Mes turime sutelkti visas atsakingas jėgas, pirmiausia, ES, tam, kad ir pirmiausia turime įveikti e, skiriamasias linijas tarp šiaurės ir pietų, tarp rytų ir vakarų. Tai yra reikalinga, kad galėtume išgelbėti mūsų planetą. Pažvelkime į klimatą. Kinija, Indija artimieji rytai, turime visus juos sutelkti. Turime išdrysti. Jei jūs busite išrinkta ir jei jums pavyks visą tai, tai įgyvendinti, o aš tą jums linkiu, niekas po, kai baigsis jūsų kadencija, ne, jums nepadėkos. Tačiau jei jums nepavyks tuomet tikrai galiu jums pažadėti, kad ir mes, ir kiti norės, kad jūs degtumėt pragare. Taigi jūs turėsite apsispręsti. Paskirtojant pirmininkę, mes turime užtikrinti, kad Europa pasiektų kiekvieną europietį. Europa nėra vien tik tai Bruselės ir Strasbūras. Europa yra kiekvienas iš mūsų. Europa negali duoti vieniems daugiau ir mažiau kitiems. Mes turime užtikrinti, kad Europa pasiektų kiekvieną kaimelį, miestą, vaikiną, merginą, kiekvieną pilietį, kiekvieną. Da, ir tą galime padaryti panaudodami gerą daugiametį finansinę programą ir e, geras iniciatyvas. Ne vienas europietis neturėtų išvykti iš savo regiono dėl ekonominių priežasčių. Taisyklės turi būti taikomos visiems. Jei tokios šalis kaip Bulgarija atitinka Šengeno kriterijus, jie turi būti leista prisijungti prie Šengeno erdvės. Ar valstybės narės taryboje da, supras, kad reikia pripažinti, kad kriterij, e, nustatyti kriterijų laikomasi. Be to, eurozona negali būti suvokiama kaip kažkoks išskirtinis klubas. Jei šalis atitinka nustatytus kriterijus, tuomet e, jai turi būti suteikta galimybė prisijungti prie eurozonos per kitus penkerius metus. Be to, mes žinome, kad e, Kiekvienam darbdaviui, mažai vidutiniai įmoniai, labai sunku surasti gerai apmokytų ir kvalifikuotų darbuotojų. Ar mes neturėtume daugiau investuoti į mokymą, į švietimą? Ir galiausiai mes turėsime ne vien kalbėti, bet ir dirbti. Ir esu pasiruošusi žengti su jumis kojo kojant tam, kad sukurtume stabilę energetikos rinką, kad kurtume pažangę modernę pramonę, tam, kad galėtume dėkti nauja, naujas technologijas ir inovacijas, tam, kad užtikrintume, kad mūsų žemynas būtų dar konkurencingesnės. Dėkoju. Toliau ponia Šaldemozė. Vieną minutę. Dėkoju ponia von der Leyen jums už uh, jūsų žanginę kalbą ir dėkojame už tai, kad e, jūs parodote, kad norite išgirsti, mes, e, kokie yra mūsų reikalavimai, kokie yra socialistų reikalavimai, kad mes norime, kad būtų nustatyti ambicingesni tikslai iki 2050 metų ir mes norime, kad jie būtų pasiekti, turime visi imtis veiksmų e, šiaurės šalise, Skandinavijos šalise da veikia šiuo metu da socialistų vadovaujamas vyriausybės ir jos yra pasiruošusios veikti. Danijoje da mes. Uh, Esame numatę net ambicingesnį tikslą. Iki 2030 metų norime sumažinti išmetimus 70 procentų. Taigi turime nustatyti labai aiškias priemonės šiems tikslams pasiekti. Turime uždrausti dizelinius variklius. Turime elgtis ambicingai, kurdami Europos politiką. Europos Sąjunga prasidėjo nuo anglies ir plieno bendrijos. Ir aš tikiuosi, ponia von der Leyen, kad jūs vis dar būsite savo poste, kai mes sukursime klimato bendriją. Leyen, um, really... Pone Gamon, ponia von der Leyen, aš tikrai tikiuosi, kad uh, jūs iš. Uh, rinks ir kad jums pavyks viską pasiekti. Jei mes norime mažinti klimato kaitą, jei mes norime kurti skaitmeninę ekonomiką, Nebegalime to visuomet visko derinti pagal mažiausią bendrą vardiklį. Mes turime sukurti bendrą viziją, nustatyti bendrus tikslus. Aš pritariu daug kam iš to, apie ką jūs kalbėjote. Ir mes žinome, kad tam, kad galėtume įveikti šiandienos problemas, Reikia kalbėti apie tai, kad ne šis parlamentas trūkdo mums judėti į priekį, be, ir gal net ir ne komisija, bet taryba. Ir taryba nori vis labiau stiprinti savo vaidmenį. Ir tai mane neramina. Mane neramina tai, kad mes nesame pasiruošę kalbėti apie aktualius klausimus ir nesame pasiruošę uh, E, imtis veiksmų, kai tai yra labai reikalinga. Aš manau, kad reikia pakeisti tokį požiūrį. Būtent už tai, jeigu šias mėnesį ir balsavo Europos piliečiai. Jie nori, kad ES atsinaujintų, kad ji būtų veiksmingesnė, kad būtų naudingesnė savo piliečiams. Ir aš tikiuosi, kad taip ir bus. Mums reikia reformuoti ES nes be reformų mes nesugebėsime gyvendinti jūsų labai gerų tikslų pristatytų mums šiandien. Dėkuoju, toliau ponas Korbet. Vieną minutę. Comments... Ačiū labai. Norėčiau pasakyti, kad tie uh, komentarai apie demokratiją iš kolegų, kurie jau išėjo iš salės, štai čia salės gale, uh, verčia mane galvoti, kad jūs, ponė van der Leyen, uh, tapsite iš ties komisijos pirmininkė, jeigu būsite patvirtinta daugumos parlamento narių. O pavyzdžiui, kitą savaitę naujasis premjeras Britanijoje e, pradės vadovauti be jokio mūsų nacionalinio parlamento daugumos patvirtinimo. Bet kuriuo atveju jūs prašote mūsų parlamento narių atsisakyti vieno svarbiausių principo - špicen kandidato principą. Ta tikrai reikėjo padaryti nemažai nuolaidų ir jūs pati savo ruoštų jų padarėte, kalbant apie mūsų parlamento narių reikalavimus. Taip. Kalbėjote apie politiką, tikrai svarbių dalykų pasakėte, kalbėjote apie teisėkuros iniciatyvos teisę. Tai ir ką apie breksitą sakėte, taip pat yra svarbus punktas. Minėjote, kad reikėtų uh, pritarti termino pratesimui, jeigu būtų pagrystos priežastys, o ta pagrįsta priežastis egzistuoja. Man atrodo, Britanijos visuomenė keičia savo nuomonę dėl breksito. E, dauguma jų dabar yra prieš breksitą. Keičiasi e, nuomonių apklausų rezultatai. Ir turbūt e, dauguma mūsų parlamento narių taip pat nori naujo referendumo. Tad labai viliuosi, kad tas duris paliksite atviras ir atviras galimybėms. Dėkui, ponas Markisas. Paskutinis mūsų parlamento narys paprašė žodžio. Dėkui, ponė pirmininkė, ponė van der Leyen. Jūsų įsipareigojimas tiek ir žodinis, tiek ir raštiškas, kurį pateikėte, e, užtikrinti labiau konkurencingą, labiau tvarę Europą, e, įrodo, kad e, puikiai permatėte mūsų programą, tačiau taip pat įvertinote ir Europos piliečių poreikius. Europai reikia kuo skubesnių veiksmų. Tad džiugu, kad jūs nedelsėte, nedvėjojote, um, prisimdama įsipareigojimus susijusius su mūsų piliečių lūkesčiais. Labai svarbu įveikti um, tas kliūtis iš tarybos pusės dėl CO2 mažinimo, dėl mm, socialinio ramščio, dėl kitų svarbių punktų. Čia negalima dvėjoti. Didžiuliai iššūkiai yra visai už kampo ir labai svarbu užtikrinti, kad adekvačiai būtų skirstamas biudžetas. Jūsų šiandieną išsakyti žodžiai, jūsų raštiškas įsipareigojimas teikia didžiulių vilčių. Europos parlamentas taip pat atliks savo darbą, nes ES piliečiai tikrai turi didelių lūkesčių mūsų atžvilgių. Labai tikiuosi, kad jūsų šiandien išsakytas pa, pa, pažadas bus tvirtas pažadas. Labai svarbu, kad per artimiausius penkerius metus ES projektas būtų sustiprintas, būtų atkurtas, nes jau dešimt metų išgyvename krizę. Atkurkime savo svajonių Europą. Dėkui. Ačiū. Dėkoju, dabar suteiksime žodį poniai von der Leyen, kad ji galėtų sureaguoti ir sakytas pastabas. Honorable... Pone pirmininkė, gerbiami parlamento nariai. Ačiū už tokias gyvybingas diskusijas. Tikrai buvo konstruktyvios, tuo pat metu kontroversiškos ir jeigu reikėtų kažkokiu tai įrodymu, kad demokratija Europoje yra gyva, funkcionuojanti, tai štai ir yra tas įrodymas šiandienos diskusijos. Tad dėkui Jums už tai. Taip. Daug kartų buvo minėta, kad e, vos porą savaičių turėjome, per kurias galėjome pažinti vienas kitą. E, Tačiau šiandien esu čia, labai džiaugiuosi tuo, kad turėjau galimybę pristatyti programą. Be abejo, visi suprantame, kad mums skirtas pasisakymo laikas yra ribotas, tiek ir jums, tiek ir man. Būtent todėl parengiau tas gairias, Ir ten yra detaliai išdėstyta e, visa medžiaga dėl tų temų, dėl 2050 e, metų klimato, klimato neutralios politikos, dėl to, kad Europa turėtų išnaudoti pilną potencialą. Ten taip pat kalbama apie tai, kad reikia pastumėti demokratiją į naują lygmenį ir saugoti mūsų demokratišką europinį gyvenimo būdą. Išklausiau tikrai daug įvairiausių argumentų. Ir man susidarė toks įspūdis, kad taip, jūs minėjote tą susiskirstimą tarp centrinės, vakarų, rytų Europos. Tikrai turime įveikti tą susiskaldimą. Ir aš tikrai su pagarba žvelgiu į tas pastangas, kurių ėmėsi centrinės Europos, rytų Europos valstybės narės, kad prisijungtų prie ES, prie Schengeno zonos, prie eurozonos. Ir jeigu kriterijai yra įvykdomi, be abejo, už tas pastangas turi būti atlyginta. Be abejo, suprantu, kad yra tam tikras susiskirstimas tarp pietų ir šiaurės. Ir aš e, gana išsamei kalbėjau apie tai, kaip būtų galima įveikti tas kliūtis, kaip būtų galima rasti tinkamą pusiausvyrą tarp atsakomybės, e, tarp tų investicijų augimo, kuris yra būtinas. Aš taip pat norėčiau e, kuo glaudžiau dirbti su šiuo Europos e, parlamentu, su jumis, todėl palaikau iniciatyvos teisę. Aš taip pat manau, kad mes turime rasti būdų, kaip e, įtvirtinti tą špicent kandidato sistemą. Esu įsitikinusi, kad galėsime tai padaryti. Taip pat noriu sukurti naują pasitikėjimą, tvirtesnę partnerystę tarp Europos komisijos ir Europos parlamento. Aš esu tokia jūsų mm, natūrali sąjungininkė šiuo atveju, jeigu galima tai pasakyti. Ir prieš šio vakaro balsavimą e, dar norėčiau pasakyti štai ką. E, tai toks posakis iš e, vieno Graikijos demokratijos įkūrėjų. Tai yra susijęs su bendru darbu. Jis teigia, kad raktas į laimę yra laisvė o raktas į laisvę yra drąsa. Tad tikiuosi, kad visi drauge būsime drąsus, visi būsime drąsus, kurdami Europos ateitį. Dėkui. Grazie. Dėkoju. Dėkoju poniai von der Leyen. Baigiame šią diskusiją. Balsuoti pradėsime 18 valandą ir iki 15 valandos nutraukime šį posėdį. Dėkoju.